mes rengiame klausimus dėl tarp Atlantinės priekybos ir investicijų partnerystės tarp JAV ir ES ir kalbėsime apie iššūkius ir galimybės viešųjų pirkimų srityje. Norėčiau pasveikinti mūsų ekspertus šios dėrybos dėl TTIP yra labai svarbios e, vidaus rinkos komitetui. Mes kalbame apie standartizaciją, apie viešuosius parkimus ir šiandien daugiausia susitelksime ties viešaisiais pirkimais. Ir šiandien vyksta jungtinis imko ir rinta komitetų posėdis. Norėčiau pasisveikinti su uh, kito komiteto pirmininką pono Langė. Mes per pirmus klausimus kalbėjome apie tai, kad vėliau surenksime klausimus dėl viešųjų pirkimų ir būtent tai šiandien ir padarysime. Komisija pateiks informaciją e, dėl viešųjų pirkimų standartizavimo ir bendradarbiavimo teisės aktų srityje. Aš pirmininkausiu pirmoje dalyje, ponas Langė pirmininkaus antrai klausimų daliai. Prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, kolegos. Iš tikrųjų, viešieji pirkimai yra įtraukti į TTIP dėrybas ir tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Mes kaip ES norime turėti galimybę e, pirkti JAV viešųjų pirkimų rinkoje ir, kaip žinote, labai daug yra perkama JAV. Ir taip pat um, Kaip žinote, e, Europ, Junktinėse Amerikos valstijose Europos e, rinkai ir Europos produktams yra daroma išimtis, jie nėra įtraukti į viešuosius pirkimus. Sekmadienį prezidentas Obama atvyksta į mano gimtąjį miestą, į Hanoverį ir galbūt jis pristatys naujus e, ketinimus, naują impulsą šiuose dėrybose, nes iki šiol dėrybos nelabai juda pirmin ir mums reikėtų paspartinti jas, nes tai būtina, jeigu norime sudaryti tokį susitarimą, e, kai prezidentų dar yra Obama. Dėrybų procesas yra labai svarbus ir šiandien mes planuojame intensyviai keistis nuomonėmis viešųjų pirkimų rinkos temą. Pirmajai daliai pirmininkaus e, ponia Ford, mes kalbėsime apie viešuosius pirkimus, apie viešųjų pirkimų e, rinkos praplėtimą JAV. Aš pirmininkausiu antrajai klausimų daliai, mes kalbėsime apie tai, kaip vyksta dėrybos ir kokios yra galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinką JAV. Kalbėsime apie skaidrius būdus tai padaryti. Taigi, manau, kad e, jau galima pristatyti ekspertus, mes turime darbo atvarkę ir galime pradėti, pirmininkė. Ačiū. Pirmiausia, kalbės Filip Citroen. Jis yra Europos geležinkelių pramonės generalinis direktorius. Toliau kalbės ponė Žingšen. Ji yra Europos laivų ir jūrų įrangos asociacijos atstovė ir Daniel Bosu, e, kuris yra Europos profsąjungų konfederacijos atstovas. Ponas Filip Citroen, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū abiem komitetams IMKO ir INTA už tai, kad mane pakvietėt. Kai, kada, aš kalbėsiu angliškai, kadangi parengiau skaidrės anglų kalbą. E, ir tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad skaidrės matot ekrane už, už nugaros. Aš pats jų. Taip. Noriu tik tai pasakyti, kad TTIP dėrybos mums yra labai svarbios. Kodėl? Daugia e, uni, UNIFE įmonių, jos yra tuoj pakeiskit skaidrę, kadangi daugelis mūsų UNIFE įmonių dirba e, JAV rinkoje ir iš tikrųjų jos ir nori joje likti. Ir dabar šiandien e, 84 procentus mes e, užimam Europos rinkos ir e, užimam 46 procentus e, geležinkelių riedmenų, geležinkelių infrastruktūros rinkos pasaulyje. Dabar kita skaidrė rodo. Būtent tas įmonės, daugelis jų dirba JAV, aš čia nesileisiu į detalės, Bet dabar kita skaidrė rodo, e, kaip auga mūsų rinka. Dabar matom, kad e, tikimasi, jog e, JAV geležinkelių infrastruktūros tiekimo rinka nu, numatoma aukti maždaug per metus 3,3 procentus ir pasiekti ateinančiais metais 22,5 milijardo dolerių. Tad iš tikrųjų labai svarbi šita rinka. Uh, Ir mes manom, kad šita rinka mums yra labai svarbi. Taip, yra aišku daug problemų susijusių e, e, transporto labai svarbi rinka. O iš kitų skaidrių matysit, kad e, mes susidurėm su labai daug kliūčių viešųjų pirkimų srityje. E, ir nors mūsų tos įmonės įsitvirtinusios JAV, bet jos susiduria su nemenkai e, barjerų JAV norėdamos dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose. Pirmieji tokie apribojimai, tai e, vėlgi tai, kad čia tik tai dalis, dalis tam tikrų valstybių su tuo susijusių ir dar yra didelė problema tokia, kad yra įstatymas e, skirtas šiai sričiai. Pagal jį vėlgi reikia laikytis tam tikrų reikalavimų griežtų 60 procentų e, riedmenų, o pagal kitą federalinį e, įstatymą vėlgi yra numatyti kiti reikalavimai. Ir dar yra reglamentavimo reikalavimų, tai yra naujos kliūtis, e, tas vadinamasis e, e, kitas dar čia paminėtas įstatymas. Dabar iš kitos skaidrės matot, kokios yra tendencijos geležinkelių sektoriuje. Ir dabar per pastaruosius mėnesius vyksta tas spaudimas tiesiog E, dėl tų e, įstatymų numatytų reikalavimų e, laik, laikymosi. Ir labai svarbu žinoti štai, kad, kad iki 15 metų pabaigoj JAV kongresas priėmė vadinamąjį Fixing America Surface Transportation Act. Ir tai susiję su 305 milijardų dolerių per penkerius metus. Uh, ir tai suponuoja 10 procentų e, padidėjimą. Vadinasi, perės, pasieksim 70 procentų to 20, e, iki 20 metų. E, vėlgi tiesiog padidės 20 metais iki 70 procentų ir tai yra mums negerai. Ir dar yra nuolat pasirodančių pasiūlymų, E, padidinti tą e, turinio reikalavimą iki 100 procentų pagal Grow America Act. Tad valstijos, valstijų lygių situacija tikrai neraminanti, nes ne, ne, nepasinaudojama federaliniais e, fondais, sakykime, Bostono MBTA sutartį ir kartu yra labai tokie rafinuoti reikalavimai per, per, per viešųjų pirkimų konkursus, kur būtinai reikia e, tiesiog užtikrinti, kad bus kūriamos viet, darbo vietos vietoje pagal Čikagos CTA vadina, sakykime, sutartį. Na, o dabar toliau kokios yra tendencijos, tai kas mus neramina. Pirmiausia, e, tokie didėjantis e, vidinio turinio reikalavimai, ypač valstijų lygių, tai yra padidinti investicinių, e, tai yra padidės investicijų kaštai. Ir tai nėra šiaip jau ilgalaikis sprendimas, jeigu nu, nebus pakankamai pasiūlymų. Ir galiausia, tas klausimas yra labai rimtus, rimtas, nes kalbant apie pasiūlą praėjusiais metais prieš kelias savaitės pagal Bostono ir Čikago, Čikagos e, sutartis. Jas laimėjo Kinijos e, tiekėjai CNR, CSR, jie dabar didžiausi yra tiekėjai. Tad tie Bostono ir Čikago atvejai yra labai svarbus. Dabar vėlgi, ką galėtume šiaip jau norėtume pasakyti. Mes norėtume, kad būtų įtvirtintos vienodos sąlygos tarp ES ir JAV, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Kartu e, JAV tokie įsipareigojimai turėtų apimti visas e, federalinės, visus federalinius vienetus. Ir Bet to tie e, Buy America e, reikalavimai, e, kurie kliudo mūsų įmonėms, turėtų būti sumažinti iki tinkamo lygio. Kartu viešųjų pirkimų praktika turėtų būti pagerinta visais lygiais. Ir kartu geležinkelio riedmenų gamyba turėtų būti neįtraukta į bet kokią tą vietinę iniciatyvą. Ir tą progą norėčiau padėkoti jums, e, jums už jūsų paramą, e, kurią jūs mums suteikėt per dėrybas. Bet mes dabar iš tikrųjų išgyvenam gana tokį jautrų laikotarpį. Ačiū Jums. Toliau ponė Džing Šen. Ji kalbės apie laivininkystę. Aš esu Džing Šen Aš esu prekybos politikos patarėja SEA Europą įmonėje. Mes esame laivų statytojai, bet nesame laivų savininkai ar laivų valdytojai. Mūsų pramonė sudaro 91 milijardą eurų kasmetinės apyvartos ir esame sukūrę 500 tūkstančių darbo vietų ir 400 tūkstančių netiesioginių darbo vietų. SEA Europe aktyviai veikia visame TTIP dėrybų procese. Visai neseniai mūsų delegacija buvo nusiųsta į JAV kalbėti su įvairiais suinteresuotaisiais atstovais. Ir mes esame tokie aktyvūs, todėl kad susidurėme su apribojimais jūrų srityje. Kitaip sakant, mūsų laivai negali būti parduodami į JAV rinką. Tarp šių apribojimų pačios didžiausios kliūtys yra viešųjų pirkimų kliūtys. Dabar norėčiau labai trumpai paaiškinti, kas yra e, St. Jones aktas. Tai yra šimto metų senumo e, teisės aktas Junktinėse Amerikos valstijose. Pagal jį reikalaujama, kad prekės ir asmenys būtų transportuojami laivu kuris yra pastatytas JAV, kuris priklauso JAV, kurioje yra JAV įgula ir kuris plaukioja su JAV vėliava. Tai ir yra mums didžiausia problema yra tas reikalavimas, kad laivas turi būti pastatytas JAV. Tai reiškia, kad mes galime vežti prekes, tačiau negalime tęsti savo kelionės į kitą vietą ir mums tai yra didelė problema. Bet jeigu galėtume e, šiek tiek atverti šį St. Jones Act ir jeigu būtų sumažinti apribojimai viešųjų pirkimų srityje, mes galėtume veikti plačiau. Štai čia matote pavyzdžius. Tai yra europiniai laivai, kurie priklauso JAV vyriausybė, taigi jiems taikomi e, reikalavimai, bet pagal šiuos apribojimus tokie laivai niekada negalėtų įplaukti, patekti į JAV rinką. Mums tai yra problema ir amerikiečiams tai yra problema. Kodėlgi pateiksiu labai paprastą pavyzdį dėl ledlaužių. JAV yra labai stipri, didelė valstybė Tačiau gana ironiška, kad jų ledlaužiai yra, jie turi, neturi nedaug, tik tai kelis ledlaužius ir jie 40 metų senumo. Vienas veikia, o kitas, kitas ne. Ir iš tikrųjų situacija gana juokinga. Norėdami e, veikti Arkties vandeninį, E, amerikiečiai turi atnaujinti savo laivų parką ir jiems reikalingi trys nauji ledlaužiai. Bet kad JAV būtų pagamintas vienas ledlaužis, reikėtų milijardo dolerių ir tai užtruktų daugiau kaip dešimt metų. Bet to amerikiečiai net neturi technologijų, jiems reikėtų pirkti tas technologijas ir licenzijas iš Europos. Ir net jeigu išspręstų šį klausimą, uh, net jeigu nusipirktų e, europiečių technologijas, vis tiek patirtų problemų, nes naujasis laivas nieko nebūtų užbaigtas e, tol, e, kol ne, nesibaigtų eksploatacinis senojo laivo laikas. Ir tokiu būdu kiltų problemų. Taigi, kaip sakome, mes turime ir technologijas, ir patirtį, mūsų kainos būtų sudarytų tik trešdalį tos kainos, kurią e, kiek kainuotų amerikiečiams. Ir labai gaila, kad dėl viešųjų pirkimo apribojimų amerikiečiai negali iš mūsų pirkti laivų. Viešųjų pirkimų apribojimai turi didelius, didė, e, daro didelės kliūtis e, jūrų įrangai yra pagal JAV teisės aktą laivuose turi būti 60 procentų amerikiečių pagamintos įrankos. Kitaip sakant, didžioji dalis įrangos negali būti eksportuojama į JAV, kalbant apie dragas. Šie laivai irgi labai svarbus jų vertė yra dar didesnė ir labai dažnai jie sudaro daugiau nei 40 procentų. Todėl negalima išpildyti tos 60 procentų reikalavimo ir šie laivai negali būti eksportuojami į JAV. Esant visiems šiems apribojimams, esant tokiam vieto, tokiai vietos rinkos apsaugai, JAV komercinė laivų statyba jau nebeegzistuoja. Štai pažvelkite į situaciją Europoje. Mes vis dar vadovaujame pasaulio rinkoje. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad tikime laisvą rinką, todėl, kad ieškome nišinių rinkų. Ir štai šios skirtingos spalvos rodo, kad mes dirbame kitaip kad mes e, esame lyderiai. Tačiau mes irgi patirime labai didelę konkurenciją, ypač iš e, tolimųjų rytų. Ten irgi vyriausybė kišasi į šią sritį. Taigi mes norėtume verslą vykdyti sąžiningoje laisvoje rinkoje, turėdami vienodas sąlygas. Pabaigai norėčiau pasakyti labai paprastą dalyką. Jeigu JAV galėtų atverti viešųjų pirkimų rinką Europai, tai mes, laivų statytojai Europoje, galėtume statyti ir parduoti visus laivus, kiek tik amerikiečiams jų reikėtų. Ačiū. Ačiū. Skaidrės bus pateiktos. Jas rasite komiteto interneto svetainėje. Nes aš irgi norėčiau pasiaiškinti tas spalvas skaidrėje. E, trečiasis prelegentas yra ponas Daniel Baso ir jis atstovauja Europos profesinių sąjungų konfederacijai. Ačiū. Aš labiau susitelksiu ties europinė pusė nei JAV. Ši tema, e, kaip manoma, yra naudinga Europai ir turėtų būti naudinga darbuotojams Europoje. Šią prasme mes daug dirbame su kolegomis iš JAV, taip pat dirbame su e, kolegomis iš Kanados darbo kongreso ir taip pat kolegomis iš Europos viešojus, viešųjų tarnybų konfederacijos. Viešieji pirkimai turėtų padėti sumažinti nedarbą, padėtų, turėtų skatinti tvarų vystimasi ir turėtų padėti išspręsti vietos bendruomenių ir savivaldybių poreikius. Europoje Maždaug pusė viešųjų pirkimų yra vykdomi vietos ir regioninių lygmenių. Nepaslaptis, kad mūsų kolegos iš profsąjungų irgi gina St. Jones teisės aktą ir mūsų profsąjungos taip pat norėtų, kad būtų toks Jones Europos teisės aktas ar bent jau teisinas, kuriame būtų numatomi panašus dalykai kaip JAV. Pradžioje norėčiau pasakyti du dalykus, kurie mums svarbus. Pirmiausiai tai TDO 94 metų konvencija, o antra ES viešųjų pirkimų direktyva. Akivaizdu, kad nenorime, kad šie te, du teisės aktai būtų sumenkinti nei dėl SITA, nei dėl TTIP susitarimų. Dėl 1994 metų konvencijos dabar jau tai jau sena konvencija, bet joje yra nustatytos darbo sąlygos įgyvendinant valstybinius kontraktus ir sankcijos, jeigu nesilaikoma šių nuostatų taip pat yra įpareigojama sudaryti kolektyvinės sutartis. Nei JAV, nei Kanada nėra ratifikavusios šio dokumento, jį yra ratifikavę tik dešimt ES valstybių narių, taigi raginame visas valstybės narės ratifikuoti šią konvenciją ir padaryti tai kaip galima greičiau. Labai trumpai norėčiau pakomentuoti viešųjų pirkimų direktyvą esame jie patenkinti, joje yra numatyta daug teigiamų dalykų, taip pat yra privalomo pobūdžio socialinės nuostatos dėl profsąjungų reikalavimų, dėl kolektyvinių dėrybų, socialinių kriterijų ir didesnio skaidrumo. Mes džiaugiamės, kad yra tokia direktyva. Ši direktyva, kaip prisimenate, 2011-aisiais buvo peržiūrėta ir nepaisant nepalankios politinės situacijos, profsąjungų balsas buvo girdimas. Vyko dėrybos tarp ES valstybių narių, komisijos, parlamento 2014 metais buvo patvirtinta šis dokumentas ir iki šių metų pabaigos turėjo būti perkeltas į nacionalinę teisę. Ši direktyva turi būti taikoma ir jos nuostatos niekaip neturėtų būti sumenkintos dėl TTIP. E, mes suprantame, kad socialinės paslaugos turi ypatingą statusą, tai mums labai svarbu, mums labai svarbu socialiniai, ekonominiai veikiai ir socialinių paslaugų teikimas. Dėl mažiausios kainos kriterijaus jis buvo labai sumažintas. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, profsąjungų judėjimas nenorėtų, kad nukentėtų darbo standartai dėl TTIP ir nenorėtume, kad joks investuotojas e, dėl ginčių tarp privačių investuotojų ir valstybės kaip nors sumenkintų tuos reikalavimus. Viešųjų pirkimų nuostatos turėti tikti esamus antrinius teisės aktus, kad nebūtų prieštarų. tarų tarp priekybos susitarimų ir ES teisės aktų šioje srityje. Tuo ir baigsiu. So... Dėkuoju. Kągi, dabar numatyta 20 minučių klausimų ir atsakymų sesija. Aš kol kas Turiu tik keturis žmonės susirašysius - Marija Karapinė, Sarina Dalton ir Evelyn Gethat. Ar bus dar norinčių pasisakyti arba užduoti klausimus? Taigi Marija Karapinė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū, kad surengėt šias diskusijas. Uh, E, per kurias galim kalbėti apie TTIP ir, ir viešųjų pirkimų klausimą. Tikrai labai gerai, kad surengėt tokias diskusijas. Kartu labai ačiū visiems prelegentams už labai įdomius pasisakymus. Deja, turiu pasakyti, kad e, mane šiek tiek išgazdino tai, ką, tai kas buvo pasakyta nes aš pati praeisiais metais surengiau uh, klausimus panašiom temom savo pačios šaly. Ir labai ačiū ponia Langė, kad šiandien vėlgi uh, dabar mes aptarinėjom tas pačias, e, tuos pačius klausimus ir matom, kad susidurėm su dviem didžiuliam problemom. Turiu galvoje pirmiausia geležinkelių e, infrastruktūros tiekėjų E, problemą ir laivų statytojų sektoriaus problemą. Dabar iš viso to, ką šiandien matom, Tai e, vėlgi e, rūpimi klausimai, jų sprendimas priklausys, aišku, nuo dėrybų, per dėrybas pasiektų E, rezultato. Europoje nėra to vadinamojo Johnsono įstatymo, nėra Buy Europe reikalavimo, koks yra JAV. Ir JAV įmonės iš tikrųjų e, pardavinėja savo produktus, galiu sakyti, laisvai mūsų rinkoje, tačiau mūsų Europos įmonės e, susiduria su daugybė barjerų JAV. Todėl E, Europos parlamentas iš tikrųjų turėtų daryti spaudimą dėrybininkams, kad šie nepamirštų šių klausimų ir kad įtvirtintų vienodas sąlygas, nes priešingų atveju nukentės darbo vietos Europos įmonėse. Ir dar pasakysiu E, aš bijau, kad e, vartotojų apsauga gali nukentėti. E, nes yra, aišku, Europa labai daug teisės aktų priėmė, teisės aktų skirtų vartotojų apsaugai, tačiau kitaip yra JAV. Ir manyčiau, šis mūsų susitikimas E, iš tikrųjų ir tą progą norėčiau pasakyti, kad parlamentas, e, turė, e, mūsų komitetai konkrečiai, turėtų daryti didesnį spaudimą per dėrybas. Merci, merci beaucoup. Vrai, le... Labai ačiū. Taip, taip, čia galiu pasakyti panašius žodžius prieš taip kalbėjusios kolegės. Pirmiausia, ačiū už labai įdomius tris pasisakymus apie viešųjų pirkimų rinkos padėtį. Turiu galvoje geležinkelių sektorių, laivų statybos sektorių. Turiu porą klausimų. Dabar dėl e, prieimo prie vieš, JAV viešųjų pirkimų rinkos. Ar tai irgi čia reikėtų numatyti tam tikras kažkokias raudon, raudonas e, linijas, aš turiu galvoje, visa, visas tas TTIP dėrybas. Jei, sakykime, JAV neatvers e, savo rinkų, viešųjų pirkimų rinkų. Ar tai bus jums savotiška linija, kurios jau nebebus galima peržengti per dėrybas? Toliau kitas dalykas. Dabar e, TTIP dėrybos vėlgi parodė, kokių sunkumų iškyla. Bet čia vėl noriu priminti susitarimą su Kanada. Ar e, susitarimas su Kanada ne, nekelia grėsmės, kad mes šiek tiek susilpninsim savo reikalavimus būtent per TTIP darybas? Nes uh, Ir tokiu būdu mm, mes e, šiaip jau nebeturėsim, e, tiksliau, nebeturėsim galimybės spausti amerikiečių, kurie bus pasiekę daug e, dėl, dėl būtent susitarimo su Kanada. Ir paskutinis dalykas dėl drago vadinamųjų įmonių. Taip, čia buvo pasakyta, kad Europos laivų statytojams labai sunku pardavinėti savo gaminius, laikantis ten to 60 procentų taisyklės. Bet ar vėlgi čia galima užimti tam tikrą poziciją JAV e, šiaip jau e, atžvilgių, tiesiog e, teikiant paslaugas ir laikantis tos 60 procentų taisyklės? taisyklės ir nebūtinai vėlgi pasitelkiant Amerikos darbo jėgą. Ar tai būtų įmanoma? Kitas klausimas dėl <clears throat> sutarimo su JAF, sutarimo su Kanada galbūt turėtų būti adresuotas komisijai. Tendalton. Dėkoju. Aš pirmas pasakysiu, kurio vardas nėra Marija. Na kągi, porą klausimų. Buvo iš tikrųjų labai įdomu išklausyti šių pranešimų. Aš manau, kad tai demonstruoja, kiek protekcionistinės yra JAV ir kodėl ta taip e, yra svarbi mums. E, norėčiau paklausyti pirmų dviejų kalbėtojų, kiek tikitės e, realu būtų kad Amerika, pavyzdžiui, John Sakto e, atžvilgių bus lankstesnė, jie turbūt tikrai nepanaikins šio dokumento ir gali būti, kad, e, kaip sakyt, e, nusukti koją galima būtent smulkmenose. Taigi norėčiau išgirsti jūsų požiūrį, kiek jūs realiai tikitės, kad kažką čia pasieksime. Šiaip abu šie mm, pranešimai parodė, kaip prekybos barjerai e, trukdo kurti darbo vietas, trukdo investuoti ir panašiai. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą ir trečiajam atstovui iš profsąjungų, kuris praktiškai vos nepasiūlė ir Europoje sukurti tokius barjerus. Na, čia tai aš tikrai sunerimau. Uh, e, užuot uh, e, panaikinę tos barjerus JAV, e, mes, aš manau, kad čia sukurtumėm Europoje daugiau darbo vietų tiesiog jūsų, jūsų organizacijoms. Jeigu pažiūrėsime į E, Volkswagen atveju, tai vėlgi e, problema buvo aptikta Europoje, o ne JAV. Ir e, jų požiūris kiek kitoks, be abejo, jie ne tiek remiasi teisėkuro, kiek bilinėjimusi. Tačiau vėlgi tai siesi su ankstesniu kalbėtoju pasakymu, iš jūsų patirties prekiaujant su JAV. Ar jums atrodo, kad uh, JAV lengviau yra pažeisti įvairius aplinkos saugos ir kai kurios kitus teisės aktus, ar čia yra tiesiog mūsų europiečių tam tikrai išankstinė nuostata? Evelyn Gepard. Ačiū. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad vyksta šyrit ši diskusija, labai svarbia tema. Turiu tris tokius komentarus, galbūt veikiau negu klausimus. Visų pirma, grįšiu prie to, kas jau buvo pasakyta šį rytą. Turim 60 procentų apribojimus pagal Buy American aktą federalinėme ligmenyje ir aš dar suprantu, kad egzistuoja atskirų valstijų papildomi apribojimai, tai yra dar dalis problemos. Tačiau, jeigu aš teisingai supratau, mes sudarome sustarimą su federaliniu lygmeniu, o ne su, valstyb... su atskirų valstybių valdžiomis. Ir man įdomu, kokį tai poveikį padarys atskirų valstybių teisės saugai, e, tai yra teisinui. E, tai visai pagrįstas klausimas, kadangi vėlgi nepakanka, kad Pavyzdžiui, mes atvertume savo rinką ir federalinių lygmenių JAF rinka būtų atverta, tačiau to nebūtų padaryta valstybių lygmenyje. Taigi, aš norėčiau perklausyti dar kartą, kiek federalinis lygmuo gali daryti įtaką, jeigu mes vis tik tai išjudinsime reikalą iš mirties taško. Ir kitas dalykas yra tai, kad mes savo politikoje turim būti labai nuseklus. Iš jūrų e, laivų ir jūrinės įrangos e, tiekėjų asociacijos. Mes iškirtome ir supratome, kad na, tik tai amerikiečiai E, ko gero gali e, užsimti šitokią laivybą, perkronamą laivybą. Tačiau Europo irgi labai rimtai svarstomas kabotažo klausimas. Taigi, e, kyla klausimas, ar mes JAV galime iškelti panašių reikalavimų ir šiame kontekste. Ir taip pat, e, jeigu mes čia nustatysime tam tikras taisyklės, kurios bus skirtos darbuotojams apsaugoti, ar e, vėlgi nebus pakirstos visus šitos atsargumo priemonės dėl sutarimo. Kokį poveikį tai turės mūsų rinkai? E, mane tas labai neramina ir aš tikrai norėčiau iškirsti iš Europos komisijos, kaip jie mato šią problemą. Trečias komentaras būtų toks, kad tai, ką mes turime Europos direktyvose susijusios su viešaisiais pirkimais, e, yra tai, ką mes patys ten įsirašėme. Ir iš tikrųjų labai modernus kriterijai e, taikomi konkursų skelbimui. Yra ekologiniai, yra socialiniai tam tikri reikalavimai ir panašiai. Tačiau, kai kalbame apie e, bendro ekonominio intereso paslaugų apsaugą ir labai atsargus turime būti, kad e, dar sudarant sutartį su JAV ar su kokia nors kita valstybė nenukentėtų šitie saugikliai. E, Daniel Kaspari. Mėly kolegos, norėčiau atsispirti nuo to, ką, kuo baigė praktiškai ponė Gepard. Daugelį žmonių Europoje neramina tai, kad prekybos sustarimas gali būti ne visai abipusiai tolygus. Pavyzdžiui, Vokietija ir kai kuriuose kitose valstybėse egzistuoja valstybės nusivėsantis tam tikri komunalinių paslaugų tinklai, vandentikis ir panašiai, ir sukasi kalbos, kad reikėtų juos privatizuoti. Uh, E, taigi labai svarbu, kad e, pagal tada pasutartį e, įvairios paslaugos ir įvairios firmos, kuris teikia paslaugas vietos valdžiai, sakykime, ne nukentėtų dėl to. Nes iš tikrųjų turime pasirūpinti, kad pasirašantį taip būtų atsižvelgta į visus mūsų progresus nuogastavimus. Taip pat Buvo įdomu išgirsti e, tai, ką sakė anksčiau kalbėsi prelegentai dėl viešųjų pirkimų. Ir mane domintų, koks yra viešųjų paslaugų mastas, e, kurį teikia Europos kompanijos Amerikoje ir kaip tai būtų galima palyginti su amerikiečių kompanijų teikiamus paslaugomis Europoje. E, ką tai reikštų vėlgi darbo vietų atžvilgių. Galbūt šį klausimą komisija irgi galėtų atsakyti dar du užsirašė kalbėtojai. Lizė Konsai ir panas Livinkler. Um, Liza, pirmiausiai jūs. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti komisijos e, arba paprašyti komisijos, kad e, įvertintų darbų grafiką, nes atrodytų, kad Junktinėse valstijose e, sutinkamas mažas pasipriešinimas laisvos prekybos sutarimams. Tai gali turėtų taip pat įtakos ir e, prekybos su Ramio vanino šalėmis sutarimui. Bet to artėja prezidento rinkimai. Ir mes matome, kad ne vienas iš pagrindinių kandidatų nepritarė laisvos prekybos sustarimams. Jie nepalaiko. Tai taip, daugiau apie šią sutartį kalbama iš neigiamų pozicijų, negu gražiai. Taigi situacija ir perspektyva netrodo labai šviesios. Aš e, nežinau visų sustarimo smulkmenų, tačiau aš turiu vieną idėją. Galbūt būtų geriau pirmiausiai išspręsti mokesčių rojaus problemą. Būtų labai sveika ir labai naudinga pasakyti, kad tai yra labai reikšmingas veiksnys, e, į kurį mes turime atsižvelgti, o ne tiesiog stumti būtent šią sutartį. Pansvinklas yra paskutinis e, kalbėtojas, kuris užduos klausimą, o toliau aš tikrai nečiau palikti laiko prelegentams ir prašyčiau, kad e, jūs e, atsakytumėte būtent tas klausimus, kurie aktualūs jūsų tematikai, nes į kitus turbūt geriau atsakys galės komisija. Ačiū, pan Pinkė, e, dėkoju, kad surengėte šitos klausimus, dėkui už pranešimus. Iš tikrųjų, viešiai pirkimai yra labai svarbis rytis ir be abejo, pusiškumas yra labai svarbus principas. Tačiau, tai be abejo, mes kalbame ir apie politinę sustarimą. E, Ehm, ehm, buvo tikimasi, kad prezidentas Obama lankysis e, Europoje ir mes žinome, kad ehm, jo laikrodėlis e, jau tiksi link pabaigos, taip sakant, nes 17 metais jis turės perduoti valdžią kažkam kitam prezidentui. Jau kalbame apie viešuosius pirkimus, e, ne vien tik taip jos be abejo, bet viešieji pirkimai mm, yra glaudžiai susiję su e, reikalavimais dėl vizų, kuriuos vis dar taiko JAV kai kuriems ES atstovams. E, na ir norėčiau taip pat paklausti geležinkelių bei laivybos sektoriaus atstovų. Mm, na, iš tikrųjų, aš, pažiūrėjau, žinau, kad rumunai vis dar turi gauti vizą keliauti į JAV, užsimti ten verslų. Tai koks jūsų e, asmeninis patyrimas? Ar visų režimas trukdo kompanijų bendradarbiavimui? Be abejo, Rumunija nėra turbūt vienintelė, yra ir kitų e, es valstybių, kuriams taikomas vizų režimas. Ir pirminkė, jūs turbūt teisus, kad e, šį klausimą reikėtų e, adresuoti komisijai. Kokios komisija laikosi pozicijos šiuo klausimu ir Ar pavyks tai išspręsti e, per būsimąjį prezidento Obamos vizitą Europoje? Aš norėčiau, ponia Šenk, e, klausimą atsakyti. Taigi, e, Junktinėje karalystėje mes dabar statome naują poliarinių tyrimų laivą. Tas projektas labai populiarus visuomenėje. Ir jeigu JAV mokslininkai uh, norėtų įsigyti iš Junktinės karalystės antrą tokį pat laivą. Tiesąkant, pirmas įk per daugelį šimtmečių mes tokį laivą kūrėme. Jie pagal Jones įstatymą dabar negalėtų tokio laivo pirkti, ar galėtų? Jeigu, pavyzdžiui, būtų perkamas antras, kaip ir klonas šito laivo iš, to, iš tos pačios laivų statyklos, tam, kad būtų galima glaudžiau bendradarbiauti poliarinių tyrimų srityje. Uh, if we could go through maybe in the uh, reverse order the three speakers. Na ir dabar galbūt uh, laikykime tos pačios tvarkos, kaip kalbėjote. E, pamėginkite sureaguoti į užduotus klausimus, panas Basa, pirmiausiai. Labai greitai. Aš manau, kad JAV profsąjungos yra labai protekcionistinės. Ir kodėl? Todėl, kad jos turėjo labai blogų patirčių su ankstesnėmis laisvos priekybos startimis. E, jie priešinosi naftą, e, iš tikrųjų ten patirtis buvo labai nekokia, jie priešinosi TPP. E, būtent dėl to jie nori apsaugoti savo rinką. Mums abipusiškumo principas yra labai svarbus. Bet jeigu JAV nenorės atverti savo viešųjų pirkimų rinką, kodėl tada mes turėtumėm tą patį daryti? Aš manau, kad tai yra labai jautrus klausimas, bet, bet manau, kad mes tiesiog turime žiūrėti, jeigu amerikiečiai bus atviri diskutuoti šią temą, nes kiek aš žinau, kol kas jie yra apsaugoję savo e, viešųjų pirkimų rinką visose kitose tarpinėse sutartyse, visos pirkybos sutartyse. Tačiau teisinga pastaba, kad mes iš tikrųjų Europoje viešose pirkimuose nustatėme ir pasiekėme tikrai aukštų standartų ir nenorime, kad šitie standartai nukentėtų dėl laisvos prekybos sutarčių. Ačiū. E, Aš e, pasižymėjau tris klausimus savo skirtus, atsakysiu juos pailiui. Taigi, pirmasis klausimas būtų apie dragas. Pačioje mano pranešimo pradžioje sakiau, kad mes turime nesupainioti e, įvairių dalykų. Mes nesame laivų operatoriai, mes esame laivų statytojai. Tačiau panašu, kad vis tiek ta painiava atsirado. Uh, nes, pavyzdžiui, buvo klausimas, e, o kaip dėl e, dragų paslaugų? Mes to nedarome, mes gaminame tokią įrangą, kuri leistų teikti šias paslaugas. Tačiau ką aš noriu pabrėžti? Dregas, kaip ir, kaip ir kiti specializuoti laivai, yra, na, iš tikrųjų liūdnas pavyzdys. Kadangi iš esmės JAV e, jie nukenčia tris kartus. E, visų pirma, tik tai 40 procentų gali būti pirkimas toliau. E, pagal Šonsų aktą vėlgi toks laivas negali likti vienoje vietoje, jis turi būti kažkaip kilnojamas. Ir, e, ir galų gale vėlgi Dragos JAV skiriasi nuo kitų šalių, ta prasme, kad e, visos dragos priklauso valstybei, taigi automatiškai tai yra mm, viešų pirkimų sritis ir aš nematau jokių galimybių, jeigu įstatymai nebus pakeisti, pardavinėti dragas JAV. Antras klausimas buvo prašymas pabandyti vertinti viešųjų pirkimų rinkos apimtis. E, ir vėlgi labai lengva pasakyti, kadangi šiuo metu viskas yra nulėmė ligmenyje. JAV jie neturi nei laivų, nei technologijos ir jie netgi negali patenkinti savo poreikių. Taigi, kaip jie galėtų dalyvauti kažkokiuose viešų pirkimų konkursuose Europoje. Kita vertus, mes ten irgi negalime dirbti, kadangi mums neleidžiama. Tačiau, vėlgi, situacija yra nulinėme ligmenyje, bet potencialas yra didžiulis. Paskutinis klausimas dėl ledlaužių. Vėlgi, mes labai ateičiai sekame naujienas ir nagrinėjame, ką Europą galėtų padaryti. Ir sakyčiau, kad mm, greta Kinės e, karalystės, taip pat ir Suomija, ir Prancūzija, ir Vokietija, visi turi pakankamai patirties technologijų statyti ledlaužius. Ir dabar mes taip pat užsiemė lobizmų su pakrančių apsaugos tarnyba JAV, e, sakydami, kad mes Europoje turime iš tikrųjų gebėjimų e, ir jeigu jūs turite biudžetinių problemų, vėlgi mes galime čia jums pagelbėti. Mes žinome, kad e, tačiau pagal pirkimų aktą, kurio vadovaujasi pakrančių apsaugos tarnyba, jie gali gauti išlygą, tačiau jie tikrai turi parodyti, kad poreikis ir labai skubus ir e, jie neturi gebėjimų Junktinėse valstijose. Taigi tam tikra spragelė yra, tačiau vėlgi labai nelengva pasinaudoti ir vėlgi aplinka tikrai nėra um, palanki, mes nepasikliautumėm tikrai, kad vien tik tai šitą išlygą leis įspręsti visą prekybos problemą šiuo atveju. Toliau, Felips Atron. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai e, mūsų UNIFE e, įmonės dirba JAV ir dalyvauja kartais viešuosiuose konkursuose. Ir mums e, irgi labai svarbu kartu mes siūlytume dėrybininkams štai ką kad to vietos turinio e, procentas e, turėtų, dėl jo būtų deramasi ir kartu reikėtų vengti to, ką amerikiečiai vadina local Harry, Toliau dabar CETA, susitarimas su Kanada, e, dėrybos e, dėl šito susitarimo e, labai svarbios, kadangi local contact, content pakeista local value. Ir paskutinis dalykas. Labai svarbu, kad kartu subfederalinės kartu struktūros galėtų dalyvauti kartu ir dėrybose, nes ateityje labai svarbu ir jas įtraukti. Super, so I'm now going to hand over to Mr. Lange. Puiku, dabar siksiu žodį pan Langą ir galėsite perimti pininkavimą antrai panelį diskusijai. Na kągi, mes išgirdome nemažai apie problemas, apie apribojimus, federalinis ligmuo, subfederalinis ligmuo, Jones aktas, Buy American aktas. Net ir Europoje kiel tam tikrų problemų dėl to, kaip laikomasi viešų pirkimų nustatytų tam tikrų reikalavimų aplinkos saugos srityje kitose. Taigi, jeigu žvelgsime į ateitį, dabar mes turim pagalvoti, kaip reikėtų užtikrinti, kad nebūtų jokios, diskrimina, jokios diskriminacijos, kad būtų skaidrios ir e, tolygios uh, viešųjų pirkimų procedūros, kurios atsižvelgtų socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turime dabar tris pranešėjus su šiuo klausimu. Uh, jie daugiau teisės ekspertai, Taigi turbūt pirmiausia kalbėsim apie teisės priemonės, kaip galima užtikrinti nediskriminuojančias e, skaidrės viešojo pirkimo procedūros, kurios laikytųsi aplinkos saugos standartų ir socialinių standartų. Taigi pirmoji pranešė, pirmasis pranešės Kamala Davar iš Sesekso universiteto e, teisės mokyklos. Prašau, septynės minutės žodis jums. E, ačiū ir džiugiuosi galėdami čia būti. Aš žinau, kad labai daug kas, e, kalbant apie taip e, pirkimų dėrybas, e, kalba apie prieigą prie rinkos. Tačiau aš norėčiau pakeisti šiek tiek e, dėmesio tašką ir e, norėčiau pasakyti, kad e, esama be abejo ir kitos dimensijos. Ir čia galbūt mes galėtumėm išlošti. Taigi visame savo pranešime Aš daugiausiai kalbėsiu apie tai, kaip valdymo principas, kurį, kuris e, vadovasi tais pačiais e, principais, tai yra diskriminacija, atskaidrumu, atvirumu, sažiningumu, kaip e, tai leistų kurti visuomeninį gėrį tiek JAV, tiek ES pusėje. Ir aš kalbėsiu ne apie dėjūrę barjerus, bet apie de facto egzistuojančius e, barjerus ir kliūtis prekybai. Na ir aš norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad iš tikrųjų valymo principai kartais yra svarbesni negu prekybinė dimensija. Taigi, kaip jau sakiau, sutartyje yra du e, aspektai, tai yra de jure prekybos aspektas ir taip pat e, Čia iškyla tokie aspektai kaip e, lygios sąlygos ir panašiai. Be abejo, dėl to derasi šalis ir mes galime vertinti tai pagal darybų rezultatą. Tačiau kalbant apie valdymą, valdyseną, mes kalbame apie skaidrumą, atskaitomybę, kas be abejo turi uh, įtakos e, rezultatams, e, taip pat nuspėjamumas procesų ir panašiai, e, korupcinių praktikų išgyvenimas. Visą tai nėra tiesiogiai susiję su teisinė darybų pusė, tačiau tai gali taip padaryti didžiulį poveikį dėl to, kiek mes galėsime pasinaudoti tą rinką. Taigi pagrindinis principas yra nediskriminavimas tarp vidaus ir užsienio tiekėjų, sistemos skaidrumas ir e, Taip pat procedūrų sažiningumas e, tiekėjų ir potencialių tiekėjų atžvilgių. Tiek dėl prekybos ir valdysenos. Jeigu mes e, stengiamės įgyvendinti diskriminavimo principus, tai mes be abejo e, matome, kad pašalinamos tos de facto kliūtis, kuris egzistuoja. E, nes e, vėlgi korupciją reikėtų gyvertinti per diskriminacijos prizmę, kadangi tai galbūt ir nėra oficialiai kažkaip diskriminuojanti situacija, tačiau mm, de facto atsiranda tam tikra diskriminacija. Jeigu mes kalbame apie vidaus pirkėjus, jie dažnai yra na, įtraukti į tą e, viešųjų pirkimų sistemą ir dažniausiai būtent vietiniams tiekėjams yra daug lengviau dalyvauti šiuose konkurse. 2009 metais e, turėjome labai nedaug duomenų, tačiau šiaip ar taip matėme, kad 99 procentai visų es e, vietos e, valdžios sutarčių laimėjo vietinės firmas. Taigi netgi jeigu ir atverite rinkas, vis tiek dažniausiai egzistuoja tam tikras, na, tam tikra tendencija, tam tikras palankumas vietos gamintojams, vietos paslaugų teikėjams. E, Na, iš tikrųjų, šiuo atveju JAF neturi e, analogiškų teisės aktų, kaip e, tie, kurie galioja Europoje. Taigi, e, e, de facto iškylančių tam tikrų barjerų prekybos e, yra turbūt daugiau JAF ir mes tiesiog apie juos nežinome. Na ir vėlgi, kaip aš jau sakiau, dabar mes nevertiname tų juristinių, teisinių barjerų, e, tokių kaip baimė ar kiti teisės aktai. E, Tačiau visų pirma, e, egzistuoja tam, tikras, tam tikra tendencija, tam tikras pranašumas suteikiamas vietinėms firmams, tokio, pažiūrėjau, vietiniai politikai daug labiau domisi vietinėms firmams, interesuoti palaikyti gerus santykius. E, tai skaidrumos tokia yra didžiulis de facto barjeras, ypatingai mažoms vidutinėms įmonėms. E, nes mažos vidutinės įmonės tikrai neturi tiek išteklių atlikti tyrimus, e, taip pat e, laikytis tam tikrų, e, galimybė laikytis tam tikrų reikalavimų, kurių iki galo nežino ir nesupranta. E, taigi skaidrumo stoka yra labai rimta kliūtis. Ir kai kalbame apie skaidrumo stoką, tai mes kalbame apie visą pirkimų procesą, apie konkursų skelbimo taisyklės, e, apie kriterijus, apie konkursų iššūkius, kodėl vieni laimi konkursus, o kiti ne, gal galima siekti kažkokiu tai privalomu E, konkurso sąlygos skleidimo rezultatų ir panašiai, e, nes visa tai yra mm, tokie nejuridiniai, neformalūs barjerai kliūtis. E, na, ką aš paliksiu kolegom pasakyti, tačiau vis dėlto, kai kalbame apie kontraktus, pirmiausia, turi būti vadovavimas nuspėjimu, nuspėjimu ir skaidrumu. Pavyzdžiui, galima būtų pasiemti Slovakijos, pavyzdžiui, e, jie įvykdė daug E, reformų ir nuo 3,6 2,3-3,6 e, e, metais išaugo konkursų kiekis. Toliau kitas, kita grupė de facto barjerų ir kliučių yra korupcija. 25 procentai E, pinigų paprastai nuteka kažkur į šoną. Tai iš tikrųjų yra mokesčių mokėtų pinigų švaistimas. Mums reikia skaidrumo kontrolės, mums reikia e, aiškiai skleisti galimą interesų konfliktą ir turi būti nustatytas aiškus mechanizmas, kuris leistų sekti ir jau po pirkimo, kas vyksta toliau, arba galbūt e, atskleisti tam tikrą informaciją, kuri anksčiau buvo neprieinama. E, galima kalbėti apie elektroninių pirkimų e, sutartis. E, pavyzdžiui, šiuo atveju mes turime pavyzdį Pietų Korejos sistemoje. Pietų Korejos sistema leido sutaupyti 1,4 milijardus viešajame sektoriuje 6,6 privačiame sektoriuje. E, taigi iš tikrųjų svarbai yra didžiuliai, mes galėtumėm iš to pasimokyti ir kažką panašaus pas save įdėkti. Toliau pozityvios reguliavimo sinergijos. E, Jeigu galėtumėm e, pasiekti tokias energijos, tai iš tikrųjų e, galima būtų e, padaryti šitas priemonės vis labiau privalomas ir tokiu būdu būtų apgintas viešas interesas. E, iš tikrųjų, E, neleidžiama būtų skaidyti tam tikrų konkursų dalimis ir panašiai. E, na ir tai būtų bet kuriuo atveju naudingos priemonės. Taigi pabaigai pasakyčiau, kad be abejo mes žinome, kad tai taip turėtų numatyti tam tikras e, geros valdysenos taisyklės, kurio siektų toliau negu PPO ir kai kurių kitų tarptautinių organizacijų taisyklės, tai, tai būtų absoliutus e, minimas. Ir be abejo turime pasiremti SETA ir GPI e, patirtimi, kadangi korupcija iš tikrųjų e, turi daugybę neigiamybių ir socialinių požiūrių, ir visuomeniai, ir, ir, ir dar nemystimus ir panašiai. Baigdama noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų valdysenos klausimus e, nuolatos drumščia prieštaravimai dėl prieigos prie rinkos ir diskusija šią temą. Uh, labai ačiū. Labai ačiū. Iš tikrųjų išgirdom labai įdomių pasisakymų iš e, susijusių su visom pasaulio vietom, ne vien tik tai su viena industrializuota šalim, bet mes išgyvenam e, skaitmeninę erą Ir vėlgi <laughs> yra ta problema, kad e, mes turim dabar e, atsigręžę žiūrėti į ekraną už nugaros, kadangi prie, prie, priekį esantis ekranas neveikia, už tai noriu atsiprašyti. Tad taip mes dabar išgirdom daugiausia pasisakymų iš Europos perspektyvos ir labai malonu bus išgirsti uh, E, kartu kitą požiūrį, kitą perspektyvą. E, ar jie e, taip pat vertins padėtį? Suteikiu žodį profesoriui Kristoferui Jukins iš Vašingtono universiteto. Gerbiami komiteto nariai, aš atstovauju Vašingtono universitetui ir esu direktorius būtent vadovaujantis programai, viešųjų pirkimų programai, kuri yra uh, E, tokia vienintelė visapimanti progr programa e, JAF ir čia kartu mes dirbam su Vokietijos teisininkais, e, palaikom ryšius ir malonu vėlgi dabar sugrįžti į Europą. Kita skaidrė. TTIP dėrybos tarp ES ir JAV e, iš tikrųjų sukėlė labai daug nesutarimų dėl prieimo prie viešųjų pirkimų rinkos, tačiau yra galimas kompromisinis susitarimas ir pažvelkime kitą skaidrę. Dabar e, JAV e, taikė tokius reikalavimus, uh, Tai yra, yra įstatymas, pagal kurį, kad nefederaliniai vienetai turi at, organizuoti viešuosius pirkimus taip, kad vėlgi nebūtų e, paisoma įstatymo numatytų ar administracinių tam tikrų geografinių ar vietos preferencijų. Europoje jūs vadinat uh, E, jūs vadinat valstybės pagalba, e, mes tai vadinam valstybės dotacijom, jų dydis maždaug 600 milijardų dolerių. Ir dabar čia pagal tai draudžiama e, iš tikrųjų numatyti vietos arba geografinės preferencijas. Ir čia tai susijęs su 600 milijardų dolerių rinka. Ir čia būtų galima pakeisti tris žodžius - state or local. Ir tokiu būdu tada bus galima atsisakyti tų geografinių ar vietos preferencijų. Tačiau būtų galima tiesiog atsisakyti trijų žodžių ir būtų atverta 600 milijardų e, dolerių e, rinka čia tikrai iš tikrųjų nėra tam tikrų kažkokių apribojimų, e, bet kita vertus tą labai sunku pakeisti tiesiog kitas dabar požiūris, tai bendradarbiavimas reglamentavimo srityje tam, kad tikrai būtų galima suartinti skirtumus. Ir tokie dalykai čia svarbus kaip kibernetinis saugumas, tvarumas, aš apie tai pakalbėsiu, tą galima pasiekti. Uh, Tad e, iš tikrųjų būtų galima derinti mūsų teisės aktus ir tokiu būdu būtų galima e, dėrėti e, su ES tam tikrais reglamentavimo nustatytais įpareigojimais. Dabartiniai ES pasiūlymai dėl reglamentavimo bendradarbiavimo tai labai platus, plataus masto pasiūlymai ir e, laikantis to požiūrio būtų galima tada bendradarbiauti visose srityse, kur reglamentuotojai manytų, kad yra bendro intereso. Tad dabartinis pasiūlymas, Europos pasiūlymas dėl TTIP, dėl e, reglamentavimo bendradarbiavimo, e, aš apie tai pakalbėsiu būtent konkrečiai dviejose srityse. Tai čia antai e, yra vadinamasis e, JAV e, gynybos departamento įstatymas, pagal kurį per viešųjų pirkimų konkursus, skiriant tiesiog kontraktus, reikia laikytis kibernetinio saugumo reikalavimo. Dabar Europa laikosi ISO standartų, bet pas mus yra kitaip. Tai ten laikomasi vadinamųjų NIST standartų. NIST standartai nėra tie patys kaip ISO e, standartai. Ir pagal šį e, reglamentą numatoma, kad E, užsienio e, siūlytojas e, gali tiesiog pateikti pasiūlymą pagal ISO standartus, tai yra pasiūlymą, kur būtų integruotas kibernetinis saugumas, šis elementas. Ir tai iš tikrųjų geras pavyzdys ir būtent tai reglamentavimo pavyzdys, E, pagal, kuris rodo, kad, e, sakykime, Europos įmonės gali pateikti tam tikrą sprendimą, kuris nebūtinai e, dera su, sakykime, tais standartais, kurių laikomasi pas mus, tačiau tai lygiavertis. Bet kita vertus, dauguma tų kibernetinio saugumo reglamentų, kurie dabar veikia JAV, iš tikrųjų nenumato alternatyvių sprendimų galimybės. Uh, Kita sritis, tokio derinimo sritis, pagal, ją, pagal ES pasiūlymą, tai e, būtent tvarumo srityje. Ir čia norėčiau paminėti Europos teisingumo sprendimą Max Havelar byloje. Tai yra labai svarbus pavyzdys. Čia e, vėlgi dabar abi, abiejose tai yra dabar it, Max, sprendimas Max Havelar byloje iš tikrųjų e, teikia sprendimą to svarumo. Tai yra dėl tam tikro e, diskriminavimo dalykų. Dabar kita skaidrė. Ir kaip jau sakiau, sprendimas Max Havelar e, byloje sako, kad būtų galima naudoti tais e, ekologiniais e, standartais, jeigu e, tik ne, ne, nepateikiant tam tikrų įrodymų, kad produktas patenkina tam tikrus kriterijus. Ir dabar, jei JAV reglament, investuotojai iš tikrųjų jiems būtų priimtinas šis sprendimas Max Havelair byloje, tai tai atvertų duris e, ES siūlytojams, e, kurie laikosi skirtingų ten to ekologinio standartų, irgi dalyvauti viešų pirkimų rinkoje. Tai irgi dar vienas puikus pavyzdys, kuris rodo, e, kad bendradarbiavimų reglamentavimo srityje gali išspręsti ne vieną problemą. Pirmininkas, labai ačiū. Taip, dabar kam turėtų išeiti nauda, būtent nediskriminavimo principų įtvirtinimas, tvarumo principų įtvirtinimas e, viešųjų pirkimų dėrybose, tai pirmiausia turėtų išeiti į naudą mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Sitske de Grot, tokių įmonių federacijos atstoviai. Labai ačiū už tai, kad pasikvietėt e, man, mane į šiuos klausimus. Mes dabar išgirdom nemažai apie skaidrumą, apie būtent abiems pusėms prieinamus sprendimus, kad čia kalbama ne vien tik tai apie priekybos aspektą, bet ir valdymo aspektą. Uh, Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip skaidrumas gali ypač padėti mažosioms vidutinėms įmonėms, nes mūsų ta FBS yra didžiausia organizacija ir mm, mūsų svarbiau, įmonių svarbiausia rinka yra Europa kartu ir JAV po Europos. Ir mūsų įmonės dabar eksportuoja į vis daugiau šalių. Uh, Ir dabar čia trys momentai e, viešųjų pirkimų procese. Tai pirma, pirmiausia, galimybių skaidrumas. Tiesiog, kad būtų galima, kad mažosios vidutinės įmonės galėtų lengvai įvairiuose portaluose rasti būtent e, informacijos apie, e, apie konkursuose, su konkursais susijusius kontraktus labai svarbu tai mažosioms vidutinėms įmonėms. Tai galėtų būti e, mažųjų vidutinių įmonių informacijos formalo dalis. Komisija beje tą yra pasiūliusi. Kitas labai svarbus skaidrumo momentas - tai paties viešųjų pirkimų proceso skaidrumas. Aiškios datos, kada kas vyks. Trečias svarbus ir paskutinis elementas - tai rezultato skaidrumas kas laimėjo. Ir čia labai svarbu teikti informaciją toms konkurse dalyvavusioms įmonėms, kurios nelaimėjo. Ketvirtas svarbus elementas - tai apeliacinio skundo pateikimo laikotarpis kai kurios, sakykime, institucijos nesilaiko to principo ir tai labai negerai, nes būtent įmonių teisės pateikti skundą turėtų būti ginamos. Tad E, yra dabar tam tikrų sprendimų į e GP Cloud ir e, tai padeda mažosioms vidutinėms įmonėms. Iš tikrųjų, dabar skaidrumas daug padeda įmonėms, kadangi jos gali pasidaryti konkurencingesnės, galėt kartu labiau inovacijas orientuotusi. O JAV mažosioms vidutinėms įmonėms labai sunku dalyvauti viešųjų pirkimų e, procesuose. Yra įmonės, kurios teikia tam tikrų mm, e, skaitmeninių sprendimų, mm, sakykime, Amerikos tam tikrų valstijų kalėjimuose ir panašiai, tačiau e, vėlgi laikosi tam tikrų įsipareigojimų, bet joms sunku. Dabar bendradarbiavimas nėra, tai yra skaidrumas gali padėti e, ir kartu e, padėti pasidaryti įmonėms autonomiškesnėms, e, kad jos galėtų tiesiog konkuruoti vienodomis sąlygomis. Tai yra labai svarbu TTIP dėrybose. Pavyzdžiui, kur kalbama apie bendradarbiavimą reglamentavimo srityje, apie tai reikėtų kalbėti kartu e, skyriuje, kur kalbama apie smulkės įmonės. Ir baigdama noriu pasakyti, kad viešųjų pirkimų klausimai e, užima gana didelę vietą TTIP dėrybose, nes e, vidutinės mažosios įmonės tikrai galėtų daug laimėti. Uh, kaip, sakykime, tiekėjus JAV įmonėms ir kartu veikdamos ES, e bet jos iš tikrųjų prarastų daug ko, jeigu nebūtų užtikrinamos jų teisės e, per TTIP. Ir todėl priekybos aspektais E, vėlgi JAV, tai yra ES turėtų pateikti konkrečių sprendimų. Dėl valdymo aspektų, tai skaidrumas yra labai svarbus, čia kalbama apie atskaitomumą, apie nuspėjimumą. Visi gero valdymo elementai yra labai svarbus e, abiejų Atlanto e, šalių pusių mažosiams vidutinėms įmonėms, konkurencingumo ir kitom prasmėm. Labai ačiū. Dabar turim maždaug 20 minučių laiką, per kurį bus galima pateikti klausimų ir išgirsti atsakymų. Klausimus e, galima pateikti iki vienos minutės kiekvienam paklausėjui. Turiu šešių paklausėjų sąrašą. Pirmas e, e, klausimą pateiks ponas Stevelič. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kartu ačiū visiems prelegentams, kurie daug kalbėjo apie skaidrumą, sutinku su e, daugeliu teiginių, ypač su ponios dabar pateiktais pavyzdžiais, kurių vienas susijęs tiesiogiai su Slovakija. Pas mus priimtas įstatymas, pagal kurį, kad visi viešųjų pirkimų kontraktai galėtų būti vertinami tik tada, jeigu jie paskelbiami viešai internete. Ir pakeitę įstatymų, taip įstatymą, per metus mes padidinom tiesiog 40 procentų e, būtent e, rinką. Dabar e, ponas Jukins, turbūt jūs geriau galėtumėt pasakyti, ar JAV įstatymuose yra, ar numatomas toks elementas, uh, ir kad e, vėlgi ar tas elementas potencialiai galėtų būti įtrauktas ir į TTIP dėrybas. Labai ačiū. Kitas paklausėjas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti prelegentams. Manyčiau, ES vietos institucijos ir rangovai iš tikrųjų galėtų gauti naudos iš TTIP, nes tai prisidėtų prie vietos e, vystimosi, turiu galvoje kartu socialinius, ekologinius klausimus. Na, o dabar toks klausimas, manau, daugiau susijęs su pirmoju pasisakymu. pas, pažiūrėjus į situaciją de facto, tai kaip kaip e, Europos, e, sakykime, vietos e, lygio viešųjų pirkimų užsakovai Bet dabar vėlgi kalbant apie JAV de facto padėtį, situaciją. Tai kaip Europos, sakykime, įmonės e, gali, e, gali e, šiaip jau dalyvauti JAV sub, subcentrinių lygių? Taip, iš tikrųjų, man Mm, man didelį įspūdį padarė pasisakymai. Ir pirmas klausimas komisijai, ar jūs šiaip jau mąstėt apie šitos pasiūlymus, ar jau reagavot į juos, ypač pasiūlymus, kuriuos išgirdom iš būtent JAV atstovų. O manyčiau, kad mes turėsim grįžti prie skaidrumo e, elementų, kurie, kuriuos paminėjo uh, prelegentė Kamala Davar. Antai e, yra tokia Europos viešųjų pirkimų direktyva, kuri turėjo būti įgyvendinta, bet dabar padėtis yra tokia, kad tik 50 procentų, pusė tik tai valstybių narių tą direktyvą įgyvendino. Tad galbūt mes patys pradėtume, galėtume pradėti įgyvendinti skaidrumo principą, nes tai išeitų į naudą mažosioms vidutinėms įmonėms ir labai svarbu, svarbus yra šie e, pasiūlymai, ypač FSB organizacijos atstovės pasiūlymai, jeigu jų būtų laikomasi, tai būtų puiku. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams ir turiu keletą trumpų klausimų. E, ekspertams. Pone Jurkin, Jukins, JAV saugo savo laisvąją rinką ir kaip jūs galite ginti tokius protekcionistinius teisės aktus? Šiuo atveju JAV priima tokius sprendimus, kurie prieštarauja jos pačios interesams. Kaip tai paaiškintumėte? Manau, kad labai svarbi valdysena, turint galvoje projektų įgyvendinimą, valstybės pagalbos teikimą, e, kaip atliekami patikrinimai, kokios įmonės įgyvendina šiuos projektus ir kaip apsaugomi įmonių socialiniai interesai kaip užtikrinama, kad įmonės atitinka visus nustatytus kriterijus. E, Pone Degurt, mūsų šalys, šalyje, mano šalyje visos įmonės turi teisę pasitelkti tokius kontraktus, uh, ir atsižvelgdamas į savo poreikius, tačiau reikalingas skaidrumas. Visiškas skaidrumas, kai kalbame apie pasiūlymų teikėjus, siekiant užtikrinti, kad jų pasiūlymas atitinka reikalavimus. Vienas dalykas visai nedėra su tuo, ką nuolat girdžiu iš pramonės atstovų. Viešieji pirkimai turi būti naudingi mažoms ir vidutinėms įmonėms, bent jau Vokietijoje, juk kalbama apie regioninius viešųjų pirkimų projektus. Tos reikėtų suteikti galimybę nedidelėms įmonėms. Ir ne todėl, kad trūksta skaidrumo, taip yra, tiesiog reikia suprasti, kad mažos įmonės turi tam tikrų konkurencinių pranašumų, bet dažniausiai, jeigu regione nelaimi kokio nors kontrakto, tai atsiduria nepalankioje padėtyje. Europoje turime atvirą viešųjų pirkimų rinką, kuri jau seniai veikia. Ir kaip dėl statistikos, nes labai dažnai tai, kas sako pramonės atstovai, skiriasi nuo to, kas sakoma parlamente. Manyčiau, kad tuo klausimu reikėtų padaryti daugiau. Mes nuolat sakome, kad rinka yra atvira, kad atvira rinka padės sumažinti išlaidas, tačiau reikėtų pagalvoti ir apie socialinius darbo, ekologinius dalykus. Nes jeigu kalbėsime tik apie kainą ir jos vaidmenį ekonominėme procese, tai prarasime tvaraus vystimosi perspektyvą, o tai gali būti labai naudinga priemonė skatinant viešuosius pirkimus. Pone Šansanu. Ačiū. Ir aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams už pristatymus. Išklausime įdomius pranešimus, jie yra svarbus ir komisijai rengiantis tolimoms būsimoms dėryboms. E, pritariu, poniai Degrot, mažos vidutinės įmonės turi pirmauti. Dažniausiai girdime, kad ATP bus naudinga tik didelėms įmonėms, tačiau taip neturėtų būti. Gal galėtumėte pakomentuoti dabartinę MVI situaciją JAV rinkoje? Gal turite kokiu nors skaičių dėl to, kaip jums sekasi? Gal turite skaičių susijusių su viešaisiais pirkimais? Arba gal turite skaičių, kaip tai galėtų padėti MVI siekiant sudaryti ambicingesnę TTIP? Dėl skaitmeninių dalykų mums labai svarbi, svarbus pramonės augimas. Jūs kalbėjote apie IKT standartus, standartizavimą. Jeigu Europa remsis ISO standartais, o Amerika kitais standartais, tai jau tai savaime bus kliūtis standartizavimo procese ir dėl jos atsiras problemų ateityje. Galvoju, gal galėtumėte pakomentuoti skaitmeninio sektoriaus svarbą Europos gamintojai, gamintojams, kad būtų galima dirbti kartu ir kad būtų laiku suprasta šis standartizavimo klausimas. Ačiū. Aš irgi užduočiau klausimą. E, pone Davar kalbėjo apie 25 procentus korupcijos Ar korupcijos problema yra tokia svarbi viešųjų pirkimų rinkoje, turiu galvoje Europos Sąjungą ir JAF. Ir šis klausimas yra skiriamas visiems trims ekspertams. Na, o dabar esame pasirengę išklausyti atsakymus ir pirmiausia suteiksiu žodį e, poniai Stietskė Degrut. Ačiū pirmininkė. Aš pasižymėjau tris klausimus. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie sutarčių matomumą, apie viešųjų sutarčių matomumą mažoms įmonėms. Tai reikėtų įtraukti į mažų įmonių skyrių, nes mes kalbėjome apie tai, kad mažų įmonių skyriuje būtų numatytas portalo įsteigimas – Ir jame reikėtų skelbti pranešimus mažoms ir vidutinėms įmonėms, jos turėtų, joms turėtų būti lengva surasti šią informaciją. Ir tai turėtų veikti abiejose pusėse, reikėtų pasitelkti ir tai, kas gerai veikia. O antrasis klausimas buvo susijęs su skaidrumu ir tuo, kaip mažos įmonės atitinka reikalavimus. Norėčiau paminėti G-Cloud. Tai yra labai svarbus dalykas, nes galima pateikti informaciją tik vieną kartą, nereikia to daryti daug kartų. Galima pateikti pačią būtiniausią informaciją kitaip sakant, kitą informaciją galima pateikti jau laimėjus sutartį dar dėl situacijos JAV, dėl mažų įmonių ir dėl pirkimo rinkos skaičių neturiu, bet galiu pasakyti, kad Europos Sąjungoje maždaug 50 procentų mažų įmonių eksportuoti daug mažiau nei JAV. Mažoms įmonėms tai turėtų TTIP turėtų būti naudinga atvėrus viešųjų pirkimų rinką. Deja, skaičių dabar neturiu, bet galėčiau pasidomėti ir atsiųsti vėliau. Ačiū toliau profesoriui Jukins. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia buvo klausimas e, dėl drąsos. Na, galėčiau pasakyti, kad netaip jau ir sunku ginti laisvą priekybą ir e, viešųjų pirkimų rinką, rinkoje bent jau mano bendruomenėje yra įprasta pasisakyti už pirkimo rinką. Tai yra maždaug šimtas tūkstančių žmonių ir dauguma jų e, veikia kaip tikri misionieriai. Ir e, jeigu ir šie matome Gynybos departamentas nuolat e, palaiko vietinę rinką ir apsauga apsiranda iš kongreso pusės. Dar buvo įdomus klausimas iš Slovakijos ir mes Slovakiją naudojame kaip pavyzdį skaidrumo srityje, federaliniu lygmeniu e, yra daug skaidrumo Ir vienoje srityje, kurioje matome sunkumų, tai yra pagrindų susitarimai. Per, per kitus kelis metus mes pasistengsime užtikrinti visišką skaidrumą ir tai galbūt sudarys 2-300 milijardų visos e, viešųjų pirkimo rinkos. E, reikia užtikrinti skraidumą, skaidrumą ir vietos, ir regioninių lygmenių, tačiau tais padaryti sunku. Vašingtonė daug priešiškumo tuo klausimu ir buvau susitikę su generaliniu advokatu. Mes kalbėjome apie viešųjų pirkimų įstatymus ir jeigu prisistatau e, kad e, jeigu prisistatyčiau kaip pasisakantis už viešųjų pirkimų reformą, tai turbūt mane areštuotų. Mes galėtume šią problemą išspręsti dviem būdais. Pirmiausiai pasitelkdami pagalbą, valstybės pagalbą, e, kad tos įmonės, kurios gauna valstybės pagalbą, veiktų skaidriau. Ir dauguma teisės aktų buvo patvirtinta dar prie Reigano administracijos. Europiečiams reikėtų žinoti, kad labai svarbu bendradarbiauti, Pavyzdžiui, mes kalbame 8 milijardus informacinių technologijų rinkos vertės. Ir labai svarbu nustatyti tuos klausimus ir dirbti skaidriai. Dėl to, kodėl JAV yra tokia protekcionistinė, kad tai turėtų būti atvira rinka, tai yra ir politinė, ir psichologinė problema. Jeigu mes pateiktume pavyzdžių, kodėl būtų taip gerai tverti rinką. Aš dažnai vykstu į Vašingtoną ir galiu pasakyti, kad e, tie traukiniai buvo pastatyti 1978 metais, tikrai seni. Ir jeigu amerikiečių, Amerikos rinkėjai daugiau žinotų apie tai, galbūt būtų lengviau vietos e, valstybinių lygmenių e, remiamasi sukčiavimo įstatymu, kuris yra labai agresyvus. Ir tai yra viena iš sričių, kurioje, tai viena, vienas iš teisės aktų, kuriuo sprendžiami korupcijos klausimai. Ačiū. Pane Davara, aš iškalbėsiu apie kelias problemas - korupciją ir skaidrumą. Korupcija e, būdinga ir JAV, ir ES, ir kur yra sudaroma sudartys, ten yra galimybė korupcijai. Visi esame žmonės. E, daug, daug korupcijos yra pateikiant pasiūlymą e, konfidencialios informacijos pateikimo srityje nes e, dažniausiai agentūra turi šią informaciją ir geriausias būdas yra elektroniniai viešieji pirkimai, skaidrumas, jeigu ne agentai, o portalo paslaugų teikėjai galėtų teikti informaciją, būtų geriau. E, labai sunku, pavyzdžiui, netgi apibriežti, kas yra MVI JAV. ES mes turime darbuotojų kriterijų, apyvartos kriterijų, todėl pas mus yra daug lengviau kalbėti apie MVI. Daug skaidrumo klausimų galima išspręsti net ir nesudarant sutarčių. Ačiū. Pristatymai bus pateikti interneto svetainėje ir IMKO ir IN, INTA komitetų internetinėse svetainėse, o paprašyčiau visų prelegentų pateikti savo kalbas, kad galėtume jas paskelbti interneto svetainėje. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį Rubert Šlehimilt Jis yra žinomas, pažįstamas INTA komitete, jis dirba priekybos generalinėme direktorate, yra atsakingas už paslaugas, viešuosius pirkimus ir kitus labai aktualius klausimus. Taigi, Hubertai, žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti bendrapirmininkėms už klausimų organizavimą tema išties labai svarbi ir pristatymai puikūs. Aš norėčiau pristatyti ES dėrybininko poziciją tai derantis dėl TTIP ir norėčiau šiek tiek su, paaiškinti situaciją. Mes kalbame apie prieigą prie rinkos. Tai yra vienas iš, iš iššūkių valstybinių lygmenių. Taip pat kalbame apie taisyklės, kai kurie iš jūsų sakėte, kad joms nepakankamai skiriama dėmesio, na, po to būsiu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Pirmiausia, dėl diskusijų, dėl viešųjų pirkimo galimybių JAV ir ES. Iš tikrųjų, nieko naujo čia nėra. Mes šį klausimą, apie šį klausimą kalbame jau daugiau kaip 20 metų, kalbame kaip padidinti galimybės, kai kas sako, kad tai sudaro 12 ar 15 procentų nuo BVP ir labai tiksli situacija rinkoje niekada nebūna aiški, nes situacija nuolat keičiasi, tačiau apskritai tai yra didelė rinkos dalis. Reikėtų kalbėti, tai yra dvi masto ekonomikos šalis nepaslaptis, kad JAV pusėje yra daugiau kliūčių nei ES pusėje. Ir pagaliau pripažįstama, kad kai ką reikia padaryti. Jeigu pažvelgtume į ataskaitą, tai joje aiškiai kalbama apie tikslą, tai yra sustiprinti verslo galimybės ir pagerinti prieigą prie viešųjų pirkimų, Kitaip sakant, kalbama apie visus valstybės lygmenius, kad nebūtų, daro, kad nebūtų pasiūlymų tiekėjai diskriminuojami. Pirmiausia, dėl priekybo, prieigos prie rinkos. Išklausėme ne vieną pristatymą kaip JAV trukdo įmonėms parduoti savo produktus jos rinkoje. Vienas e, iš argumentų būtų toks, nereikėtų skūstis, nes pagaliau e, gaunami tie užsakymai tik yra labai didelė grandinė. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į Kalifornijos geležinkelių patirtį, tai nereikia surinkti lokomotyvo ar vagono JAV, bet visos dalys turi būti ir kiek yra dalių teikėjų. Kai kalbame apie variklio dalis, tai reiškia, kad yra tam tikra struktūra, tam tikros taisyklės, kalbant apie visą tiekimo grandinę. Turime pavyzdžių, kad iš šimto, iš sudėtinių, šimto sudėtinių dalių išimtis padaroma tik septynioms ar aštuonioms. Norėčiau dar kartą pakartoti tai, kad net jeigu ir sudaromos sutartys, tai nereiškia, kad tai yra kliūtis, tiesiog reikia tas kliūtis įveikti ir reikia laikytis tų taisyklių. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, vienas iš, viena iš priekybo kliučių, tai yra atidėjimai, tai yra susiję su MVI, nežinau, ar visi žinote, kad 23 procentai federalinių kontraktų automatiškai skiriama JAV MVI Ir tai atitinka tą mintį, kad e, turėtų būti nauda MVI, bet klausimas, kodėl kit, kitoje Atlanto pusėje MVI neįtrauktos į šį sąrašą, juk mes taip nediskriminuojame JAV MVI. Ir paskutinis klausimas, vis didėja tendencija ir dauguma jūsų apie tai kalbėjote, Tai nėra sena mintis, atsiranda nauji teisės aktai federaliniu lygmeniu ir kaip ponas Jukins sakė, dažniausiai ne tiek kongresas, kiek administracija siūlo tuos teisės aktus ir prieš dvi savaitės, pavyzdžiui, vos įstengėme įtikinti administraciją, regis New Yorko gubernatorių, nerenkti naujų nuostatų. Tai, taigi valstybinių lygmenių e, vis labiau atsižvelgiama į vietos gyventojų nuomonę. Tai yra vienas iš didžiausių iššūkių. Dar vienas didelis klausimas, ką daryti su valstybiniu lygmeniu. Federalinė vyriausybė neprimeta pirkimo taisyklių valstijoms Ir šis klausimas labai skiriasi nuo mūsų situacijos. Mes dažniausiai prašome kiekvieno kaimo laikytis tų pačių taisyklių. Įsipareigojimai yra nedideli. JAV 78 e, valstijos yra sudarę pirkimo susitarimus su pasaulio priekybos organizacija. Mes kalbame apie tokius klausimus kaip kooperatyvinis pirkimas. Ponas Jukins irgi apie tai kalbėjo, sakė, kad tai nėra labai svarbu ir taisyklės netaikomos tokiems pirkimams. Kalbant apie valstijas, dabar aš pereinu prie trečio su taisyklėmis susijusio klausimo, tai, kad nėra jokio skaidrumo, kas vyksta valstijų lygmenių. Neteikiama informacija, nėra bendros duomenų bazės, taip kaip yra ES. Taigi vienas iš tikslų yra pradėti dėrėtis dėl šio konkretaus klausimo. Gal susidaro įspūdis, kad taisyklės ir skaidrumas yra pats svarbiausias darybų klausimas. Taip, mes tai siūlome, mes siūlome, kad JAV irgi turėtų kažkokį centrinį portalą, e, duomenų bazę, nes juk labai sudėtinga žinoti, kur vyksta viešieji priekimai ir e, kai kuriuos nuostatos nėra labai skaidrios, svarbiausias dalykas, kaip reikia atitikti reikalavimus, kiek galima skūstis ir koks Taigi yra tokie skirtumai. Svarbiausia yra susitarti dėl viešųjų pirkimų atvirumo. JAV naudojamos federalinės lėšos tuo metu, tuo met, kai vykdomi infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, transporto projektai ar uh, ar kokie nors atliekų tvarkymo projektai. Ir vyriausybė negali nustatyti viešų pirkimo taisyklių kiekvienoje valstijoje. Reiki, būtų reikalinga tokia taisyklė, kad nebūtų daromos tam tikros preferencijos, kai naudojamos federalinės lėšos. Mes esame pateikę tokių pasiūlymų Ir tikrai pasieksime daug, jeigu federalinės taisyklės bus parengtos taip, kad nebūtų taikomos kokios nors preferencijos ar Buy America teisės aktas, jeigu yra teikiamos valstybinis finansavimas. Trečias klausimas, kalbant apie taisyklės, aš tai jau minėjau valstybinių lygmenių yra galimybė įeiti į rinką. Komisijai labai svarbu kalbėti apie mokesčių mokėtojų lėšas, vartotojų lėšas. Viešieji pirkimai galų gale būna daug brangesni nei e, gaunama naudos. Ir tai nereiškia, kad mums labai svarbu socialinės ar ekologinės taisyklės. Nes jeigu jos yra nediskriminacinės, tai gal ir gerai mes kalbame ir apie kitus dalykus, tokius kaip eko, ekologinis ženklinimas. Mes, mums netrodo, kad priekybos susitarimuose minimi kiti tikslai. Mums reikia kalbėti apie atviros rinkos veikimą apie politinius tikslus, kurių siekiame ir kitose situacijose. Na, o dabar likusi laiką skirsiu atsakymui klausimus. Buvo užduotas klausimas e, dėl apiejimo per Kanadą, nes e, susitarimas su Kanada yra atverti rinkas, yra ir susitarimas su Šveicarija, kalbant apie bendras įmonės, tačiau mums labai svarbu ne tai, kur paraiškos teikėjas yra įsisteigęs, bet kur teigiamos paslaugos. Taigi eiti per Kanadą nepadės nes labai griežtos yra kilmės taisyklės, tai reikėtų turėti galvoje. Dar buvo klausimas susijęs su kabotažu. Galėčiau pateikti tokį techninį, tokią techninę pastabą. Klausimas yra, kas gali teikti paslaugas. ES irgi veikia kabotažas tarp valstybių narių uostų, bet e, kabotažas tarp valstybių narių yra atviras Kai pažvelgėme į situaciją JAV, tai matome, kad JAV nebus lengva įeiti į šią rinką, nes atstumas didelis. Bet kai dėl pirkimų, viešų pirkimų taisyklių ar tų pavyzdžių, tai svarbu tai ne ar galima teikti paslaugą, bet ar įmonės, kurios perka, pavyzdžiui, ledlaužius ar keltus, jeigu vyriaus, ar, ar ši valstybės pirkimų rinka yra atvira. Ir manau, kai, kad, kai kalbama apie valstybės pirkimus, tai čia jau atsiranda problemų. Ir ponas Kaspari uždavė klausimą apie viešasias paslaugas. Tikrai pritariu, mums reikia užtikrinti, kalbant apie viešuosius pirkimus. Mums reikia kalbėti apie paslaugą, kuri yra teikiama per socialinės paslaugas ar valstybinės paslaugas, o ne kuri per, perkama valsty, valstijoje. Taigi svarbu ne kas gali teikti tą paslaugą. Kai kalbame apie paslaugas, tai aiškiai galime pasakyti, kad yra valstybės teikiamos paslaugos, bendruomenių teikiamos paslaugos, kurios nėra įtrauktos į šį susitarimą mes kalbame, kitaip sakant, tai yra išimtis, kalbant apie šias paslaugas. Dar panas Kaspari klausė apie galimybių pobūdį. Reikėtų pakalbėti apie statistiką. Mes dažnai tai diskutuojame ir su JAV. Statistikos nėra, niekas neteikia informacijos, jeigu pasiseks, tai e, sudarysite sutartį, bet labai sunku atsekti, iš kur e, prekės atkeliauja. Mes žinoma turime, darome savo prielaidas, mes esame atvėrę didesnę savo rinkos dalį, tačiau statistiniai duomenys iš JAV yra labai apibendrinti mūsų elektroninį, pasiremdami savo elektroniniais duomenys, mes galime tik spėlioti. JAV paprasčiausiai nesusitelkia į statistiką, tik sako, aš negaliu parduoti savo prekių dėl tokių nuostatų. Reikėtų atsakyti į klausimą dėl vizos. CETA susijusi ne su vizomis, tai nėra dėrybų dėl prekybos sudėdamoji dalis. Čia jau valstybės narys turėtų spręsti šiuos klausimus, jeigu yra problemų. Dėl dotacijų problemos. Neatsakiau dar į vieną klausimą, bet nesu įsitikinęs į kurį. Taip, priekybos klausimas, kaip komisijos atstovas, galiu patikinti, kad tai stebime ir su augimo generalinio direktorato atstovais tai darome, bet klausimas yra, kaip gerai nuostatos įgyvendinamos. Deja, nesu specialistas šioje srityje. Ačiū Jums. Kaip žinau, netrukus vyksite į New Yorką dėl bus 13 dėrybų ratas. Linkiu Jums sėkmės. Išdėstant mūsų europinę poziciją. Na, o dabar mūsų klausimai baigėsi. Imko pranešėjui dar suteiksime žodį. Ačiū. Gerbėmėjai bendra pirmininkiai. Šiandien mes kalbėjome apie labai svarę, svarbę tai, tai dėrybų dalį. Buvo pateikta pasiūlymų, ką galėtume padaryti per dėrybas, kad pasiektume rezultatų. Ir viena iš baigiamųjų išvadų būtų tokia, kam, dėl ko norėtume pasiekti tų rezultatų. MVI turėtų gauti didelę naudą iš TTIP ir turėtume skatinti ir JAV dėrybininkus padėti naudos gauti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes ir ES, ir JAV yra didžiausi ekonominiai veikėjai. Jie taip pat prisideda ir skaitmin, prie skaitmeninės ekonomikos plėtros. Antroji mintis būtų tokia, kaip mes norėtume pasiekti rezultatų viešųjų pirkimų rinkoje. Iš šios dienos diskusijos aišku, kad turime pasiekti rezultatų visuose lygmenių, lygmenyse, ar tai būtų federalinis ar valstijų lygmuo, ir reikia, kad JAV irgi įsitrauktų į šį darbą turiu minčių ir pateiksiu juos dėrybininkams ir jeigu jie įstengs įtikinti kolegas iš JAV e, pakeisti JAV dotacijų teikimo taisyklės ir jeigu tai pavyktų, tai mes galėtume iš esmės pakeisti situaciją, kad ji būtų naudingesnė ES įmonėms. Tikiuosi, kad mūsų įmonės pajus tikrą skirtumą, kai galės, turės prieigą prie JAF rinkos. Na, o dabar norėčiau padėkoti visiems, dėkoju ekspertams. Manau, kad mes e, aptarėme patį svarbiausią dėrybų proceso klausimą Mano nuomonė, šis klausimas galėtų pralaužti ledus. Mes daug kalbame ir būtent šis klausimas yra labai svarbus ES. Dėrybos procesas vyksta jau ilgiau kaip trejus metus ir dar nepasiekta pažangos, o jeigu per kitą raundą ir per kitus kelis raundus nebus pasiekta pažangos, tai Liepos mėnesį reikėtų apsvarstyti, ar mums reikia toliau dirbti tuo klausimu, ar reikia pripažinti, reikės pripažinti, kad greitai nebus įmanoma pasiekti susitarimo. Žinoma, tai padaryti nelengva, esama daug kliučių ir girdėjote apie jas šį rytą, ypač dėl skirtingų lygmenų ir federalinio lygmens, ir e, subfederalinio lygmens, e, kuriam teikiamos lėšos iš e, federalinio lygmens. Yra daug institucijų, kurios dalyvauja šiame darbe, reikalingas skaidrumas, reikalinga tinkama statistika. ir viešųjų pirkimų srityje yra daug politinių tikslų, kurie buvo aptarti. Jie susiję ir su fiskaliniais klausimais, ir su socialinė politika, ir aplinkos politika. politika. Ir visus šios klausimus reikia spręsti glaudžiai, kad galėtume pasiekti rezultatų naudingų MVI, e, taip pat darbuotojams ir darbdaviams. Kad rezultatas būtų toks, kuris būtų naudingas visiems subjektams – o ne kai kurioms grupėms. Taigi galėčiau pasakyti, kad iš JAV pusės yra kur stengtis ir tobulinti situaciją. Esu nusiteikęs optimistiškai. Manau, kad dėrybininkai ras būdų, kaip eiti pirmin. Manau, kad Liepos mėnesį nereikės konstatuoti liūdnų faktų. Linkiu dėrybininkams sėkmės per kitus dėrybų raundus. Ačiū Jums. Aš irgi norėčiau apibendrinti ir padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimą. Viešųjų pirkimų skyrius vidaus rinkos komitetui yra labai svarbus. Mes remiame visas dėrybas dėl TTIP, turime žinoti, kad Europos organizacijoms jos bus naudingos. E, mažų įmonių federacija pateikė daug naudingos informacijos. Jeigu bus užtikrintas skaidrumas, turėtų būti naudinga visiems. Ir būtų įdomu parengti praktinius pasiūlymus, kaip būtų galima dirbti skaitmeninėje srityje ir kaip būtų galima palengvinti tarp valstybinius viešuosius pirkimus remiantis TTIP. Manau, kad labai sunku pakeisti politinius teiginius. Mes visi norime, kad būtų teikiama parama vietinėms organizacijoms. Tačiau šiandien buvo pasiūlyta gerų praktinių dalykų. Ir aš pritarčiau tam, kad judėkime pirmin, nes praktiškai galima palengvinti šias dėrybas ir gauti naudos ypač tokiuose augančiuose sektoriuose kaip skaitmeninis sektorius. Mes turime dirbti traptautiniu mastu, ne tik ES. Taigi palikime atviras duris ir pažiūrėkime, ką JAV ir ką ES gali padaryti dėl šio viešųjų pirkimų skyriaus. Salės gale yra tokių brošiūrų kuriame, kuriuose pateikta informacija dėl ES viešųjų pirkimų. Ir jeigu norėtumėte savo regioninėms organizacijoms pateikti informacijos, tai prašome pasiimti šios leidinius. Tai yra gairės praktikams. Aš savo regione gaunu daug klausimų. Taigi prašome pasiimti šios leidinius. Gal jums jie bus naudingi stengiantis atsakyti į klausimus dėl Europos viešųjų pirkimų sistemos. Ačiū visiems, ačiū už puikų komitetų bendradarbiavimą. Ačiū ir jums už puikų bendradarbiavimą. Inta komiteto posėdis prasidės už po kelių minučių ir salės numeris 18002.